Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Gerbiami kolegos, jeigu niekas neprieštarauja, pradėsime mūsų posėdį. Mūsų pirmasis svečias yra ponas Karlo Ricuto, jis yra Europos strateginio mokslinio tyrimų infrastruktūros forumo e, pirmininkas. Manau, kad ataskaita, kurią jis mums pristatys, bus tikrai įdomus Mes šiam darbo tvarkės punktui skiriame laiko iki ketvirtos valandos, paskui tęsime darbo tvarkę. Prašau, suteiksiu Jums žodį. Uh, Aš Jums pasistengsiu pateikti naujausius rezultatus mūsų forumo, tai yra Europos strateginio mokslinio tyrimų uh, infrastruktūros forumo. Uh, Viena iš priežasčių, dėl ko aš atvykau pas jūs, yra dėl to, kad praeitie parlamentas labai smarkiai parengė e, mokslinio tyrimų infrastruktūros e, integravimos veiksmus. Noriu čia paminėti ir Žibūzėką, kuris dalyvavo daugelį mūsų posėdžių. Jis visuomet mus skatino imtis veiklos, ypač užtikrint pusiausvyrą tarp rytų ir vakarų. Aš kalbėsiu trumpai ir dabar norėčiau pakalbėti pirmiausia, kas mes esame. Formas įkurtas antraisiais metais, tą padarė e, mokslinių tyrimų ministrų e, taryba. Ir taip pat Mes turime asocijuotas e, šalis, asocijuotas narės ir komisijos atstovą be valstybių narių. Mūsų tikslas yra paremti įvairias šalės iniciatyvas, daugia šalės ir skatinti e, mokslinio tyrimo infrastruktūrą. Dar kas labai svarbu yra užtikrinti pasitikėjimą. To mums reikia Europoje. Net ir kurdami pasitikėjimą, mes tengiamės ir galbūt mums e, sekasi e, galvoti apie ilgalaikę infra, e, mokslinio tyrimų politiką Europoje ir galvojame apie visus valdymo lygmenis regionus, valstybės, Europos Sąjungą ir bandome sutelkti išteklius. Kas yra mokslinio tyrimų infrastruktūra? Tai yra mm, įvertinimas poreikių visose mokslinio tyrimų srityse ir taip pat užtikrinimas tam tikrų sąlygų ir naujų techninių paieškų paskatos. Mes kalbame apie iššūkius ir techninį atsaką. Vienas dalykas yra priklausomas nuo kito, tempia kitą ir taip vyksta visą laiką. E, pavyzdžiui, jeigu vienai šaliai kažkas yra per brangu, reikia užtikrinti, kad būtų tarptautinė mokslinio tyrimų infrastruktūra būtų įdėktava. įdėkta. Šiolaikinės e, struktūros reikalauja naujų priemonių reikia užtikrinti tarpusavio sąveiką, kad būtų galima jas naudoti kaip vieną priemonę. Dabar jūs galite pamatyti iš skaitrės, kad e, bendrauja, tarpusavėje sąveikauja įvairios e, bendruomenės mokslininkų. Jūs e, turite išmanyti ir gauti žinias iš įvairių sričių, e, taikyti holistinį požiūrį, norėdami dirbti, kad ir vienoje srityje. Mokslinio tyrimų infrastruktūra yra susijusi su žinių ir inovacijų trikampiais, nes jų tikslas yra užtikrinti ger, e, pritraukti geriausius mokslininkus pasaulyje ir taikyti e, žinių technologiją ir užtikrinti jos plėtoti. Ir taip pat reikia skatinti mokslinę veiklą, švietimą, techninius ir valdymo dalykus. Mes turime visoje Europoje užtikrinti geresnį mokslinio tyrimų valdymą. Tai išlaisvina darbuotojų kūrybinį, inovacinį potencialą kal, ir taip pat leidžia perteikti žinias nuo mokslininkų į pramonę ir tai yra labai svarbus socioekonominis variklis. Jeigu reikėtų uh, pavaizduoti mūsų visą veiklą, mes čia turime tarsi uh, deimanto struktūrą, o ne trikampį, matome, kaip veikia tarpusavio ryšiai. Jeigu reikėtų jums papasakoti, kokia yra sąveika, grįžtamasis ryšys tarp įvairių dalių. Jūs matote, kad paveikslas yra gana sudėtingas, jisai susijęs su politiniu matomumu, e, keitimusi protais, užuot, e, tai yra priešingas reiškinys nuo protų nutekėjimo, taip pat užtikrinamas didesnis finansavimas e, taip pat inovacijos ir labai aukštos kokybės viešiai pirkimai. Tai yra dalykas, apie kurį daug kalbame Europoje ir dar čia daug ką galime patobulinti. Dabar matote Grenoblio vaizdą, tai yra pentagonas ar poligonas. E, Grenoblis yra e, pusėsalis ir kairėje matote didelį centrą. 80-metyje buvo nutarta kad Europos Sąjungos mastu būtų, Europos mastu būtų įkurta, kuri e, būtų tarsi centras, prisijungė keletas šalių, pirmiausia Prancūzija, Vokietija, Anglija, paskui daugiau šalių. Vėliau mes nusprendėme me, sukurti Europos e, priemonę mokslinio bendradarbiavimo ir e, mes labai paskatinome e, tam tikrų pramonės e, sričių plėtotę savo veiklą. Bet tai nieko nauja. Pasižiūrėkime į viduramžius. E, Veikia keletas bibliotekų. Tos E, ten buvo plėtojamos tam tikros technologijos, kurio reikėjo e, norint išsaugoti, perkelti žinias iš romėnų ar graikų e, laikų. Buvo kūriamos statybos technologijos, maisto, gėrimų technologijos vystėsi. To reikėjo vienuoliams paprasčiausiai išgyventi. Taip pat plėtojasi technologijos, kurios sukūrė pagrindą renesansui. Ir reikia pasakyti, kad e, ko, priekybos ir technologijų mm, gimimo vietos ir yra būtent šios mano ką tik paminėtos vietos. E, yra e, Dėl mokslinių tyrimų infrastruktūros padaryta keletas, e, priimtas keletas dokumentų, ministrų taryba dar e, šiais metais yra patvirtinusi era 20, vizija 2020. Komisija pateikė pasiūlymą dėl to ir šis aspektas atsispindi daugelį ES projektų. Tačiau problema yra ta, kad viena šalis e, negali užtikrinti atve, prieigos pilnos prie mokslinio tyrimų infrastruktūros, valstybės negali atnaujinti pakankamai gerai tų infrastruktūrų, jų yra virš 300 Europos Sąjungoje ir tai kainuoja daugiau kaip 100 milijardų eurų o per metus reikia skirti maždaug 10-15 milijardų eurų. Tačiau yra sudėtinga atverti e, tas infrastruktūras, reikia tam sustarimų ir ES tik sutelkdama savo išteklius gali e, išplėtoti tokias infrastruktūras, kad galėtų prilygti JAV ar Japonijai ir taip pat, kad e, prilygtų kylančioms valstybėms, tokiams kaip Indija ir Kinija. Šis iššūkis dar 2000-aisiais buvo pripažintas, kai buvo pradėta kurti mokslinių tyrimų erdvė Europoje ir e, tai buvo pagrindas mūsų forumui susikurti. Dabar e, mūsų veiklos e, trumpas apibūdinimas. Mes žiūrime į regionę e, perspektyvą. Labai svarbus dalykas užtikrinti pusiausvę tarp rytų vakarų. Taip pat reikia užtikrinti e, visų suinteresuotų pusių įtraukimą, gerą valdymą jų interesų, pasitelkti įvairius partnerius, įskaitant Europos investicijų banką ir taip pat galvoti apie kitus aspektus Mūsų e, veiksmai yra susijęs su ES programomis, pavyzdžiui, septintąją pagrindų programą. Mūsų taip pat ryšiai gana tvirti yra rengiant projektus. Mes, e, pavyzdžiui, vadovavime sekretoriatui. Kaip žinia, atsirado nauja taisyklė, kurią taryba patvirtino, jau dabar įsigaliojusi, kitaip tariant, reglamentas, kuris numato teisinę struktūrą kurti mokslinio tyrimų infrastruktūras ES e, lygmenių ir infrastruktūrų sinergija dar yra labai svarbu ir mes čia dirbame galvodami apie tą mano minėtą dokumentą skirtą 20 metams, 2020. Pernai buvo E, patvirtintas mūsų priemonių planas ir mes ten e, numatėme 44 e, projektus dėl mokslinio tyrimų infrastruktūros, kurie reikalingi užtikrint, norint užtikrinti ES konkurencingumą. Tie 44 projektai buvo atrinkti vienbalsiai iš 200 pasiūlymų, kurios pateikė visos valstybės narės. Taigi, taip mes e, stipriname pasitikėjimą, tai yra vienas iš pavyzdžių. Mes didinsime skaičių šių projektų, pridurdami dar maisto ir energetikos ir sveikatos srities projektus. 28 iš 33 pilnateisių ir asocijuotų narių yra išplėtojusios, parengusios savo nacionalinius priemonių planus, kaip e, tai yra dalinė mūsų veikla. Dabar finansavimas. Mes sutelkėme 28 šalių finansinius išteklius, kurdami bendras priemonės Europai. Matote šalių sąrašą, kaip pamatysite, dauguma iš jų yra naujosios valstybės narės ir mano nuomonė tai yra didžiulė sėkmė. 10 iš 44 projektų jau gyvendinami, 8 e, bus greitai gyvendinami, o 10 papildomų projektų taip pat yra finalizuojami, kad būtų galima juos įgyvendinti. Kit kiti svarbus pasiekimai. Mes e, įtraukėme mokslininkų bendruomenės į diskusijas, e, pavyzdžiui, su JAV mokslininkais fizikos, medicinos srityje. Mes bandome struktūrizuoti e, mokslinės bendruomenės taip, kad jie negalvotų tik apie Europos Sąjungos mastą. Taip pat e, yra pasitelkiami regioniai ir struktūriniai fondai e, skurti ir plėtoti mokslinio tyrimų infrastruktūroms. Ir mes taip pat bandome išvengti per nelik didelės konkurencijos, galvodami apie bendradarbiavimą. Mūsų nuomonė, moksliniai tyrimai yra labai svarbus dalykas ekosistemų atsinaujinimui ir mes nenorime, kad būtų atskirtis e, tarp pramonės ir mokslinių pasiekimų. Mes e, taip pat bendraujame su kitais ir daug e, pasiekėme bendradarbiaudami su Rusija, JAV, Indija, Kinija, Australija ir mes daug kur esame lyderiai Dabar ko pasimokėme? Galime kurti mokslinio tyrimų erdvę ir mokslinio tyrimų infrastruktūrą, tą galima padaryti, kurdami pasitikėjimą, teldami nacionalinius vietos išteklius, e, ieškodami finansavimo iš skirtingų šaltinių, tačiau reikia nepamiršti atvira, e, atviros prieigos, e, ypač atvirtos, prie, atviros prieigos prie informacijos komunikacijos technologijų, bet tai gali būti apribota galimybėmis gauti nacionalinį finansavimą. Mes galvojame, kad ES turėtų remti kompetenciją, tai turėtų padengti iki 30 procentų visų operacijų, ir reikia skirti lėšų daugiau negu kad dabar. Kiti žingsniai reikia galvoti, kaip pritraukti žmogiškosius išteklius ir taip pat kalbėti vienu balsu mokslinėje srityje, kai vedame dėrybas pasauliniu mastu. Dar pabaigai galiu pasakyti, kad ES masto pastangų reikia, užtikrinant institucinę kompetenciją ir uh, papildant Europos e, mokslinio tyrimų tarybos pastangas e, užtikrinti atskirą kompetenciją, taip pat reikia nepamiršti, kad mokslinių tyrimų infrastruktūra turi apimti pramonę, inovacijas ir mokslinius tyrimus ir tokiu būdu, jeigu tai bus patvirtina, galėsime papildyti Europos technologijų institucijų ir bendrų technologinių institucijų iniciatyvas plačiai mokslinių tyrimų erdvai bendrai, o ne atskirai. Taigi tiek, dėkoju jūsų komitetui už jūsų tolesnę paramą. Mums jos reikia tam, kad galėtume žengti į priekį. Labai ačiū. Dėkoju. Ponas Kirek paprašė žodžio, prašau. Przewodniczący. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu pažvelgsi tai, kaip išsidėšiusi Europos mokslinio tyrimų infrastruktūra, tai tikriausiai suprasite, kad jeigu ji būtų labiau plačiau paskirstita, tai būtų geras dalykas mokslininkams, ypač jauniesiems. Na, bet manau, kad Lisabono sutartis ir Lisabono strategija rodo, kad e, moksliniai tyrimai yra labai svarbus, tačiau mokslinio tyrimo infrastruktūra yra labai brangi, jos išlaikymas yra brangus. Bet kita vertus, mes juk norime užtikrinti mokslininkų tyriejų judumą ir tai svarbus vidaus rinkos aspektas. Ir negalime visko palikti vien tik tais valstybių narių vyriausybių nuožiūrai. Tai yra konvergencijos klausimas. Taigi štai kokį klausimą ir norėčiau užklausti. Kaip, pavyzdžiui, galvojame apie struktūrinį fondų bendrą panaudojimą. kai fondų lėšų panaudojimą reglamentuoja skirtingi reglamentai. Ir tai, aišku, sukelia tam tikrus sunkumų. Pavyzdžiui, 4.3 punktai čia pasakyti, kad įmanoma užtikrinti prieigą prie struktūrinių fondų bei sanglaudos fondų lėšų 2007-2013 metų laikotarpiai. Mane štai ši informacija šiek tiek nustebino. Nes jeigu mes pažiūrėsime į aplinkosaugos rytį ir statybų pramonės rytį, tai aišku, čia sanglauta yra reikalingas dalykas. Taigi norėčiau paklausyti štai ko. Ar turite konkrečių pavyzdžių kaip gali būti panaudoti šių fondų lėšos. Ar, pažiūrėjau, sanglaudos fondo lėšos galėjo būti ar buvo panaudotos strateginių mokslinio tyrimų infrastruktūros kūrimai Europos Sąjungoje. Ir taip pat, kas yra geriau, ar koncentruoti šią infrastruktūrą ir ją paskirstyti. Arba dar vienas kitas klausimas yra tie vadinami protingieji miestai, kuriuose yra sutelkiama mokslinių tyrimų infrastruktūra. Ar turite kokiu nors pasiūlymų dėl tokių miestų? Gal turite pasiūlymų, kurie peržengia europinį matmenį? Ir kaip čia galima būtų traukti likusią pasaulio dalį į tą vadinamų protingų mietų, E miestų uh, projektą. Kolegė Hercog. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Rizutas, sveiki atvykę į mūsų posėdį. Tikriausiai visi, kurie gilinasi į mokslinio tyrimų klausimus Europoje, tikriausiai jiems pažįstama jūsų pavardė ir jūs esate žinomus, žinomas ekspertas. Na, ir žinomas jūsų mintis dėl mokslinų tyrimų Europoje. Nors Vengrija dar nebuvo ES nari, kai buvo primtas sprendimas 2000 metais dėl žiniomis besirinčios ekonomikos, tai vis dėlto tai buvo geras žingsnis ir mes jaučiame šios sprendimo teigiamas pasiekmes. Taigi, manau, kad tikrai svarbu žengti šią linkmę, bet šiuo metu norėčiau paklausti, ko. Šiuo metu sąraše yra 44 projektai. Kada manote pradėtas vykdyti pirmasis? Kada bus pradėtas įgyveninti projektas, kada matysime rezultatus? Dar vienas klausimas. Vienoje iš mūsų ankstesnių diskusijų minėjau, kad jeigu mes pažvelgsime į įvairių regionų potencialą, kad viskas į vakarus nuo Pirinėjų, Pirėnų pasasalio yra tinkama vieta moksliniams tyrimams. Na ir jūs kalbėjote apie pasikeitimą protais Europoje vietoj protų nutekėjimo. Bet čia irgi yra į, į įdomi mintis. Solidarumas lygiai taip pat yra įdomi mintis. Na ir tos šalis, kuriuose yra protingų galvų, bet mažai investicijų, jos praras savo mokslininkus. Mm, ja, aš sekiau įvairius projektus ir jų gyvendinimą. Ir Vengrijoje, pažiūrėjau, dėl jų įvyko daug diskusijų. Pavyzdžiui, vienas projektas yra finansuojamas kitų valstybių narių, o kitas projektas yra finansuojamas iš struktūrinio fondo. Taigi ir naujosios valstybės narės pasinaudoja struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis. Taigi noriu paklausti, kaip ketinate užtikrinti solidarumą ES, kaip ketinate tik, užtikrinti tikrus protų mainus, ka, kaip ketinate to pasiekti. Ponas Ciukalas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pono Ricuto už tai, kaip puikiai pristatėte S3 mums šiandieną. Tikrai visuomet tikėjau tomis iniciatyvomis, kurių ėmėsi Europos Sąjunga šioje plačioje mokslinio tyrimų srityje. Ir jeigu jūs pažvelgsite į tą ilgą infrastruktūros projektų sąrašą patenkiantį sritį, tai Tikrai galima sakyti, kad visoje Europoje pastebimas solidarumas mokslinių tyrimų srityje, bendrų pastangų srityje. Taigi, ponė Risuto, norėčiau Jūs paklausti štai ko. Ir beje, mano klausimas bus labai praktinio pobūdžio. Mes galime kalbėti apie solidarumą mokslinio tyrimų srityje o taip pat apie mokslinių tyrimų ir atitinkamos infrastruktūros geografinį pasiskirstimą ir solidarumą. Aš esu iš tos tokios šalies narys, kuri galbūt labai gali pasigirti mokslinių tyrimų laimėjimais. Na ir kai buvo pradėtas Lisabonos procesas, e, mes norėjome tapti lyderiais pasaulyje mokslinio tyrimų srityje. Buvo kalbama apie roją, mokslininkų tyriejų roją Europoje. Bet, bet atrodo, vis dėlto pasaulinėme kontekste nesame labai konkurencingi. Vis dėlto Europoje turime puikių mokslinių tyrimų centrų. Kita vertus, ir pas mus žmonės e, gali laisvai dėti ir e, gali išvykti ir Europą, atvykstant, ir mes galim gauname mūsų minčių Taigi jūs turite šias ryties patirties, žinote, kaip viskas vyksta. Taigi norėčiau paklausti, kokiuose sritise mes galėtume pasiekti puikių mokslinių tyrimų laimėjimų, puikių rezultatų. Na ir ar tikite tais tvarkarašys, kuriuos sudarė pavienės valstybės narės. Na, žinome, kad Europoje vyksta integracijos procesas, kuris be kita ko remiasi ir kompetencijų centrų veikla. Ir mes norime būti svarbių žaidėjų pasaulinėje arenoje, kur yra ir kitų lyderiaujančių šalių. Ir manau, kad lyderio vaidmenį galėtume prisimti vykdamis plataus masto projektus, bet čia reikia daugiau pastangų. Ar manote, kad būtent tų jau numatytų ar pradėtų vykdyti projektų dėka mums pavyks tuo pasiekti? Ar manote, kad pasirinktas kelias yra teisingas siekiant tų ambicingų užsibrieštų tikslų? Misarus. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui e, Ritsuto už jo įdomų pasisakymą. Mes visi labai džiaugiamės planais, e, numatoma plačia veikla jūsų vizijomis. Kalbėdamas, jūs paminėjote e, žinias, mokslinius tyrimus ir technologijas, tris ramščius. Bet man, aš pasigėdau e, aukštojo mokslo vaidmens šiame procese. Norėčiau paklausti jūsų, kaip iš savo pozicijos jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo įstaigų ir mokslinių tyrimų centrų. Daug didelė dalis mokslinio tyrimų atliekama universitetuose. Doktorantai, e, doktorantų rengimas vaidina labai svarbu vaidmenį šiame procese. Kaip galima būtų čia bendradarbiavimą paskatinti ir įdėkti strategiją į universitetinę aplinką? Ačiū. Pone Kavalio. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti taip pat pasisakymų ir pateikti prelegentui porą klausimų. Jūs šiek tiek apie tai kalbėjote, bet norėčiau platesnio paaiškinimo. Pirmas - vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės perspektyva, užtikrinant finansinį tvarumą mokslinio tyrimų infrastruktūrai nes iškyla problemų vis atnaujinti finansavimą tokioms infrastruktūroms. Antra tema, kurią pabaigoje pasisakydamas paminėjote, ryšys tarp mokslinio tyrimų infrastruktūros ir GTI ir taip pat Europos informa... E, technologijų instituto, tai yra nauja struktūra, kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą, nes egzistuoja energetikos, aplinkos saugos problemų, kalbame apie informacinę visuomenę. Kaip įsivaizduojate, ar Europos informacijų technologijų institutas ir mm, mokslinio tyrimų infrastruktūros galėtų naudotis bendrai tam tikromis sistemomis, ponė Toja. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tokią įdomią ataskaitą, nes išgirdau informacijos, kurios dar nežinojau. Kaip suprantu, jūs tikrai turite sukaupęs daug patirties šioje srityje. Jūs žinote, kokie yra nacionalinių valstybių narių mokslininkų ir mokslinių tyrimų centrų poreikiai. Taip pat, bet tačiau tai reikia juk nepamiršti ir teisinių sąlygų, jas taip pat reikia sukurti, kad galėtų būti bendradarbiaujama, kad būtų kuriami tartutiniai projektai. Mes kalbame apie įvairias priemonės, kurios jau egzistuoja, mes kalbame apie teisinį pagrindą, apie bendrų veiksmų platformą, tačiau labai dažnai dėje tenka konstatuoti, kad praktikoje tie geri ketinimai tampa tam tikra kliūtimi stabdžių. Jūs įkūrėte konsorciumą ERIK. Juk Esfri yra jo steigėjas ir jūs ir atsakingas komisaras, kuriant šį konsorciumą, pasakė, kad tai yra būtinybė, tam, kad projektai, kuriuose dalyvauja daugybė valstybių narių, galėtų atsispindėti tame konsorciume ERIC. Tai yra, kad tie projektai turėtų tarsi tokį bendrą pagrindą. Tačiau, kuomet yra įkūriamas e, naujas juridinis asmuo ES, iš karto iškyla tam tikros problemos. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar tai veikia, ar ši priemonė tiesiog taps kažkada našta, nes mums tai yra labai svarbu. O dažnai tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus atstovai sako, kad labai dažnai trūksta skaidrumo, visa struktūra, visa procedūra yra pernelik sudėtinga, ją sunku suvokti. Taip pat norėčiau paklausti, kokie jūsų santykiai su Europos technologijų institutais. Man susidaro įspūdis, kad mes kūrėme per daug institucijų vietoj to, kad koncentruotume savo veiklą kažkur vienose rankose, mes ją išskaidome, o tai juk tem, te, kenkia moksliniams tyrimams ir atskiroms priemonėms. Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Ricuto, gavote šiek tiek klausimų ir būčiau labai dėkingas jums, jeigu jūs juos atsakytumėte. Prašau, ponė Ricuto. Uh, yes. Uh, uh, all, uh... Pirmiausia, norėčiau dar Jums pristatyti daktarą Andrėjo Nelį. Jis yra iš Rumunijos ir yra vienas iš vykdomosios tarybos espiri narių. Aš nesitikėjau sulaukti tiek daug klausimų susijusių su e, šiaurės pietų rytų vakarų pusiausvyra, tačiau e, čia yra kaip tik tas žmogus, kuris e, leidžia mums siekti tos pusiausvyros. Aš pirmiausia atsakysiu jūsų klausimus ir jeigu Jonel ponas norės e, atsakyti, tai galės dar papildyti mano atsakymus. E, koncentracija visose valstybėse narėse, jeigu kalbėsime apie ją, ji pirmiausia pasireiškia didelėse valstybėse narėse. Tam tikra prasme Vokietijoje koncentracija buvo mažesnė vis tik negu Prancūzijoje. Uh, Taigi e, reikia kalbėti apie koncentraciją seniausiose valstybėse narėse. Kodėl? Todėl, kad Europą pradėjome kurti šeštame dešimtmetyje, paimkime CERN, SRF ir daug tarptautinių priemonių, kurios buvo sukurtos e, tarp vyriausybinių e, pagrindų ar kuriant tam tikras konkrečias struktūras jau kuriant Europos e, Sąjungą. Tai yra istorinis dalykas. Jeigu pasižiūrėsite į skaidrę, kurią aš buvau palikęs, bet atrodo, jinai dingo iš ekranų. Taigi, toje skaidrėje aš įrodžiau, kad šalis e, judančios į priekį yra Austrija, Čekija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija. Ten taip pat yra tam tikra takoskyra Lietuva, Lenkija Aš žinau, kad šyrit Čekija nusprendė e, dėl septynių infrastruktūrų. Taigi yra e, tam tikrų poslinkių ir kai vyko plėtra, aš norėjau, kad forumas būtų praplėstas mūsų dar iki plėtros ir mes jau dabar matome rezultatus. Mes jau išsiplėtėme iki turime plėsis iki vakarų Balkanų valstybių, tą reikia daryti. Dėl ekonominės gražos buvo pateiktas klausimas e, pono Cukalas, e, Hercog apie tai klausė. Mes pradėję veiklą padarėme du dalykus – Pirmoji mintis buvo imituoti JAV, nu, sukuriant priemonių planą didelėms ir brangioms mokslinio tyrimų infrastruktūroms. Bet dabar mes sakome, kad mastas nėra toks svarbus, kokybė turėti pirmiausia. Ji gali kainuoti 10 milijonų, tačiau turi būti labai aukštos kokybės. Galime čia nubrėžti paralelę. Kas E, mes kalbame tarsi apie mokslinio tyrimų olimpiadas. Reikia galvoti apie, galima galvoti apie didį sportą, bet olimpinė kokybė ir yra pati didžiausia kokybė. Ir reikia galvoti apie pasaulinį lygmenį. Jeigu darysime tą paralelę su olimpinėmis žaidinėmis, tai jeigu norime gražos vietos mastu kuri būtų svarbi ne tik e, vietai tam tikrai. Tai reikia elgtis kaip olimpiados atžvilgių. Aš buvau susitikęs su Krunovu, Rusijos e, viceministru atsakingu už mokslinius tyrimus ir jisai sakė, kad e, reikia apmokėti už infrastruktūrą kuriamą Rusijoje ir ją naudotis. E, Bet aš sakau, jūs Rusijoje dabar kuriate infrastruktūrą Sočyje tam, kad tą darote e, dikai. Tai nekainuos tiems, kurie atvyks, tiems sportininkams, bet jūs pakeisite regiono veidą. Taigi mes turime galvoti apie tokį mechanizmą. Buvo e, klausimų dėl to, kokius pinigus naudoti Kalbame apie struktūrinės lėšas, bet reikia pasakyti, kad jos nėra paprastai labai veiksmingai panaudojamos. Jeigu jos naudojamos moksliniams tyrimams, tai čia jau žingsnis į priekį, ypač jeigu galvojame apie ilgalaikę perspektyvą, ilgalaikę strateginės investicijas. Taigi, kodėl negalėtume pasinaudoti struktūriniais pinigais, gauti jų tam, kad įvykdytume e, realius ilgalaikius po, poslinkius pokyčius perspektyvoje. Dar buvo klausima apie aukštąjį mokslą. Daugelis infrastruktūrų naudotojų yra studentai, pažengę jau studentai, bet ir techninis personalas. Jie yra labai svarbus Europos Sąjungoje tiesiog, taigi siekėme tiesioginių sąsajų su e, mokslin, su aukštojo mokslo įstaigomis, bet galvome ir apie, apie platesnę perspektyvą. Kartais universitetai bando tarsi užsiverti, užsitikrinti labai gerą akademinę aplinką, paprastai kolegai nepadedi, jeigu dirbi universitete, bandai atsiskirti, atsisėti nuo to kolegos. Bet reikia mums galvoti apie mentaliteto pakeitimus, pokyčius tiems studentams, kurie prisijungs prie tokių infrastruktūrų. Tai yra ir švietimo problema. Aš nenorėčiau kalbėti per nelik ilgai Matau, kad jau pirmininkas pradeda judėti savo kėdėje. Ir dar vis tik atsakysiu poniai toj, nes jos klausimas susijęs su didžiulė problema Europoje egzistuojančia ir kai kuriuose šalyse. Problema yra susijusi su reikalavimais ir struktūriniais fondais reikalavimai ar taisyklės skirtos komerciniai veiklai neturėtų būti taikomi sportui ar moksliniams tyrimams. Negalima prašyti sportininko klausti, kokį jis pasieks rekordą. Taip pat negalima klausti mokslininko, ką jisai kokį rezultatą pateiks. Tačiau tų žmonių reikia klausti, prašyti, dirbti kaip galima uh, motivuočiau, kad jie siektų eiti toliau negu kai kurie žmonės ir kad jie eidami toliau spaustų žinias, technologijas, organizacijas ir taip toliau ir panašiai. Ir toks organizavimas būtų geriausias. E, mes Europoje esame išbandę e, kai kurias organizacijas CERN, NBL. Tai yra tarp vyriausybinės organizacijos, kurios kūrė infrastruktūras E, tą pradėjo daryti dar šeštajame dešimtmetyje ir jos labai veiksmingai dirba, e, pakeldamos Europą į tinkamą veiksmingumo lygį. Ir tai yra pagrįsta labiau pasitikėjimu, o ne išsame kontrole ar mikrovaldymu. Detali išsami kontrolė gali tapti mikrovaldymu kartais. Taigi, labai gerai, kad Erik įstaigoje nėra tiesioginio ryšio tarp ES taisyklių. Paprastai komisija visą laiką sako, kad parlamentas nori tų taisyklių. Aš iš tikrųjų nežinau, kieno čia kaltė, bet mintis yra ta, kad pernelyg daug kontrolės kartais reiškia sąstingį, sukelia sąstingį. Reikia galvoti apie didesnį rizikos prisėmimą ir daugiau mokslinės kontrolės, kaip kad, pavyzdžiui, olimpinis komitetas veikia olimpiadų atveju. Jūs per vidurį nestabdote varžybų, norėdami patikrinti, ar, kad, ar tarpinis rezultatas yra teisingas ar ne. Taigi reikia tam tikro lankstumo. Italijoje, Vokietijoje, taip pat ir Prancūzijoje veikia kai kurios institucijos, pavyzdžiui, e, Prancūzijoje yra e, Societe Civil, tai yra nepelno organizacija, Italijoje mes to neturime, yra gana griežtai viskas reglamentuota, Vokietijoje egzistuoja tam tikra teisinė forma, kaip ir Anglijoje, kuri leidžia e, pritaikyti ekspertizę plėtoti mokslinio tyrimo infrastruktūrą. Aš e, noriu pasakyti, kad e, Europos mokslinio tyrimų e, centrų dar yra įkurta, bet ar infrastruktūrų, bet, tiksliau, centrų, bet dešimt infrastruktūrų jau pradeda veikti, pasi, kurios pasitelks tų, tais centrais, tuos centrus. Taigi tiek norėjau pasakyti. Pone Ritsuto, norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už visą suteiktą informaciją, už pateiktus atsakymus ir esu įsitikinęs, kad tai ne paskutinis kartas, kai Jūs lankotės pas mus, nes tai yra tema kuri visiems yra labai aktuali ir bus aktuali artimiausių metų. Dėkoju Jums už tai, kad apsilankėte mūsų posėdyje ir e, baigiame nagrinėti šį mūsų darbo atvarkės punktą. Sind, dann... Jeigu niekas neprieštarauja, norėčiau paskelbti kitą mūsų darbo tvarkės punktą, tai yra 15 punktas bendrijos inovacijų politikos peržiūra besikeičiančiame pasaulyje. Norėčiau suteikti žodį ponui Vinkleriui, kuris, kuris yra pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Jūs visi gavote pranešimo projektą ir tai yra bandymas apžvelgti, kiek įmanoma išsamiau, apžvelgti bendrijos inovacijų politikos peržiūrą besikeičiančiame pasaulyje. Tai nėra vien mano mintis ir mano idėjos, tai yra ir jūsų kolegų idėjos, galbūt jos ne visos čia atsispindėjo, kai kurias galbūt bus galima atspindėti dar pateikus pakeitimus. Tai yra, dar bus galima galutinai kaip ir nušlifuoti šį projektą. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir tiems kolegoms, kurie jau pateikė savo pasiūlymus, kurio padėjo man geriau parengti šį pranešimą. Kalbant apie įvairių programų sinergiją ir apie intelektinės nuosavybės teisę, tai šis pranešimas šiek tiek kertasi su kolegų Nistelroj ir Hatsir Markakis pranešimais. E, apie tai kalbėjo ir ponas Rubikas šiandien ryte mūsų posėdėje. Aš taip pat su susidomėjimu perskaičiau IMKO komiteto pranešimo projektą ir matau, kad mūsų pranešimo projektas tam tikrais aspektais sutampa su anuo projektu. Ir šis projektas, jo pagrindas yra 2009 m. rugsėjo mėnesio komisijos komunikatas, kuris vadinasi bendrijos inovacijos politikos peržiūra besikeičiančiame pasaulyje ir tai yra E, svarbu, e, kaip keitėsi ta inovacijos politika pastaruoju metu. Aš savo pranešime koncentruojasi į esminės technologijas. Šis pranešimas pare, parengtas kaip tik tuo laiku, kai, nauja, kai savo darbą pradeda nauja komisija. Ir e, šių metų kovo mėnesį uh, E, turėjo būti pristatytas komisijos inovacijų paktas, tačiau jis bus pristatytas vėliau vasarą. Taigi, jeigu jūs turėsite kažkokių minčių e, ir idėjų e, apie tai, kaip, kaip ES turėtų siek, siekti esminių tikslų, tai dar turė, turėsite progą jas pateikti. Uh, Dėl savo pranešimo galiu pasakyti tokį dalyką. Mes matyt visi žinome ir visi pritarėme tam, kad inovacija yra pagrindinė priemonė kuri e, padės mums kovoti su ateities iššūkiais tiek ekonominė, ekonominė tiek socialinėje politikoje, e, tiek su klimato kaita susijusias, spręsti problemas, taip pat e, kovoti su demografinė situacija. Taigi mums reikia tokio plataus požiūrio į inovacijas. Mes turime kalbėti ne tik apie technologijas, bet ir netechnologinės inovacijas ir turime nepamiršti smulkių ir vidutinių įmonių. Ir taip pat turime nepamiršti socialinių inovacijų. Uh, socialinės inovacijos turėtų būti matuojamos savo socialinę pridėtinę vertę, o ne tik tai vertinamos pagal e, savo ekonominę vertę. Todėl norėčiau labai padėkoti kolegiai Kavalijo, kuri pateikė daug idėjų šią prasme. ES susiduria su senstančios visuomenės e, problemomis. Reikia mažinti energijos vartojimą. Tai yra pagrindiniai iššūkiai ir juos bus galima e, įveikti būtent remiantis esminėmis technologijomis. Taip pat reikia kreipti dėmesį, kad būtų stiprinamos ne tik tos didžiosios įmonės pagrindinės įmonės šviesuliai, bet ir smulkios ir vidutinės įmonės, nes jos uh, ženkliai prisidė prie techninės pažangos. Tokiu būdu mes turime kurti atitinkamą teisinį pagrindą, teisinius aktus, kurie, kurie padėtų smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir suteiktų joms galimybę apskritai įgyvendinti inovacinės idėjas. E, čia galėčiau paminėti tokį dalyką, kaip į adresatą galutinį vartotoją orientuoti finansiniai instrumentai, taip pat administracinės naštos mažinimas, subsidijos ir panašus instrumentai. Taip pat reikia nepamiršti įvairių grupių, e, taip pat socialinės politikos, ekonominės politikos ir stengtis jų pagalba Europą padaryti dar patrauklesnė. Ne visose veiklos sritise mes turime skatinti tarp, tarp valstybinį bendradarbiavimą. Svarbus dalykas yra tai, kad ES biudžetas inovacijoms turėtų būti didinamas, kad būtų galima tikslingai finansuoti priemonės turinčias europinę pridėtinę vertę. Taip pat ateityje mes turime gerinti struktūras, e, turime stengtis išvengti programų persi, persidengimo. E, taip pat e, įvairūs veikėjai turėtų geriau tarpusavėje suderinti savo programas. Taip pat mes turime siekti inovatyvių produktų patekimo į rinką. Europos parlamentas bendraudamas su atitinkamais komisijos direktoratais turėtų kreipti į tai didelį dėmesį. Tai yra ypatingai svarbu dabar, kuomet, yra, kuomet neseniai buvo paskirstyti komisijos e, narių portfeliai. Mes taip pat turime kalbėti ne tik apie viešąjį finansavimą, bet apie į riziką orientuotą finansavimą, taip pat į mikrokreditus garantijas ir paskolas. Šios, šioms priemonėms turi būti kreipiamas ypatingas vaidmuo. Taip pat būtų labai svarbu, kad kalbant apie svarbes technologinės idėjas, mes sukurtume e, atitinkamas veiklos sąlygas įmonėms, ypač mažoms įmonėms, kad jos nesusidurtų su didelė biurokratinė našta, kad joms nereiktų tiekti tiek daug ataskaitų, kad jos turėtų veiksmų laisvės. Taigi toks būtų mano įvadas. Džiaugiuosi jau šanksto, džiaugiuosi diskusiją ir dėkoju visiems. Und, uh... Dėkoju kolegai Winkler. Galime pradėti diskusijas ir pirmiausia, ponas Merkis, šėlinis pranešėjas. Pone Merkis. Dėkoju, dėkoju, ponė Winkleri. Visiškai pritariu jūsų mintims dėl smulkaus ir vidutinio verslo įtraukimo, o taip pat ir dėl inovacijų svarbos. Kartu su jumis sutinku, kad reikia užpildyti tą atotrukį tarp inovacijų ir komercinių produktų kūrimo. Iš tikrųjų, tas atotrukis egzistuoja tarp mokslinio tyrimų ir inovacijų arba inovacijų ir vartotojų. E, inovacijų rinkos. Taigi, kur bebūtų tas atotrukis, jį reikia užpildyti. Ir manau, kad tai turėtų būti vienas iš tikslų. Inovacijos verčia prisiminti, kad nereikėtų žiūrėti inovacijas kaip apribota dalykai. Ir čia reikėtų tiek horizontalaus, tiek ir vertikalaus požiūrio. O taip pat reikėtų įtraukti piliečius, pramonę ir vyriausybės inovacijų procesą. Šis piliečių dalyvavimas, vartotojų dalyvavimas man labai svarbus dalykas, nes dažnai, kai kalbame apie inovacijas, mes juos pamirštame. Taigi į inovacijų procesą reikia įtraukti visus, visą įvairiais lygmenėmis, be kita to ko įtraukti ir valstybės narės, ir Europos Sąjungą. Taigi čia reikia tiek tarp vyriausybinio, tiek ir supranacionalinio bendradarbiavimo. Mes turėtume kalbėti ne vien tik tais apie inovacijas, mes turime kalbėti apie tvarias inovacijas, juk norime žaliosios ekonomikos ir manau, kad e, inovacijų tikslas turėtų būti uh, tvariai vartojanti visuomenė, kaip pavyzdžiui, iškastinis kuras bus keičiamas kitomis kuro ar išteklių, energijos išteklių šaltiniais ar už, kuro rušimis. Taigi, inovacija apima daugybę sričių ir klausimų su kandidatais į komisarą metu mes siūlėme inovacijas žiūrėti iš horizontalios perspektyvos ir galvoti apie socialinį, technologinę, mokslinę, netgi psichologinę inovaciją. Ne, nenoriu čia leistis per visą žodyną, bet tiesiog inovacijos turėti būti naujos komisijos, o kartu ir mūsų kadencijos prerogatyva inovacija taip pat turėtų prisidėti prie darbo vietų, ypač žaliųjų darbo vietų kūrimo. Na ir darbuotojai turėtų gauti gebėjimų, žinių, mokymas ir svarbus dalykas. Apie tai kalbame ir Europos parlamente, ir Europos komisija turėtų taip žiūrėti į mokymo klausimus, taip formuoti mokymo, švietimo politiką, kad darbuotojai būtų apmokami ir galėtų būti pasirengę inovacijoms. Sutinku, kad smulkės ir vidutinės įmonės yra svarbios, bet tai galbūt nėra centrinis dalykas. Nes jeigu jūs teigiate, kad e, svarbus mokslinių tyrimų produktai yra kuriami smulkės ir vidinės įmonėse, tai nesutiksiu su jumis, nes aišku, smulkės ir vidinės įmonės e, yra svarbus veikėjai inovacijos rytyje, tačiau nepamirškime ir didžiųjų bei vidutinių įmonių. Jos taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Štai tiek iš mano pusės. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Šimanskis, kitas šešėlinis pranešėjas. Dėkoju. Aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti savo kaimyną, poną pranešėją, su, su nuveiktų darbu. Ypač, kai kalbame apie smulkių ir vidinių įmonių vaidmenį, tai jos tikrai suvaidina kūrybingą vaidmenį inovacijos rytyje. Uh, Komisija savo komunikatu turėtų tikrai tai sureaguoti. O kai dėl Europos mokslinio tyrimo erdvės bei vidaus žinių rinkos, tai, tai vienas iš svarbiausių dalykų tikriausiai bus bendrijos patentas. Na, žengiant šiuo keliu dėl įvairių priežasčių būtų daug sunkumų, ir Europos parlamentas e, nurodė, kad trūksta tam tikrų sąsajų. Ir galbūt būtent todėl buvo nelengva pritraukti privačias investicijas į Europos inovacijas rytį, nes nebūtų Europos patento, kuris būtų apsaugotas. Na, taigi turime pagalvoti, kaip įveikti šios sunkumus užpildyti šias spragas ir būčiau dėkingas, jeigu jūs nurodomėte, kaip galima būti būtent spręsti šias problemas. Dėkuoju, ponė Del Castillo. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie pasveikino pranešėją ir manau, kad jis iš tiesų uh, m, tikrai papildė komisijos pasiūlymą, norėčiau pasidalinti kai kuriomis man svarbiamis mintimis. Na ir po to pasižiūrėsime, kaip visą tai galėtume įtraukti galbūt į pranešėjo pranešimą. Galbūt reikėtų dar sėki peržiūrėti tikslus. per nelik dažnai susilaukdame pasiūlymų, kurie pato nebebūdavo įgyvendinami, nebebūdavo peržiūrimi. Ir todėl nebuvo pasiektas išbaigtas rezultatas. Būtent todėl ir siūlau, kad kai kalba eina apie komisijos ir mūsų pasiūlymus, reikėtų nusibriežti bendrus suderintus tikslus. Taigi, manau, kad turėtume kartu sistemingai apie tai pamastyti, kaip pasiūlyti tikslai dera e, tiek Europos, tiek ir nacionalinių lygių tarpusavyje. Ir čia būtent labai svarbi yra informacija, tam žinotume, kokia yra padėtis, ko pasiekta. Tarkim, Jeigu mes pagalvotume apie tai, su kokiais sunkumais susiduria smulkės ir rutinės įmonės, bandydamas gauti prieigą prie mokslinio tyrimų programų, tai čia reikėtų paminėti be kita ko ir biurokratinės kliūtis. Na, galėtume ilgai apie tai kalbėti, kokios problemos egzistuoja, bet trūksta rodiklių, kurie parodytų, ar egzistuoja kažkokių teigiamų tendencijų tinkama linkme. Subjektyviai yra daug įvairių nuomonių, tačiau reikėtų objektyvių aspektų tam, kad galėtume mes sustaryti bendrą nuomonę. Taigi tikrai labai paraginčiau, kad komisija būtų e, nepamiršti jog reikia mechanizmų, kurie leistų įvertinti, kaip daro mūsų tikslai. Ir čia pasakytina, tai pasakytinėte ne vien tik tais apie inovacijas, bet ir apie kitus, kitas rytis. Dėkuoju, ponia Kavalijo. Like good... Norėčiau pasidžiaugti puikiu pono Vinklerio e, parengtų dokumentų ir pateiksiu uh, keletą rekomendacijų, kurios atspindi tam tikrą prasme ir dokumente. Pirmiausia, praplėsti inovacijų apibriežti, kad būtų galima atsižvelgti įvairius e, aspektus. Ir taip pat reikia nepamiršti regioninio aspekto Antras dalykas - mokslas ir inovacijos negali atsirasti izoliuotoje erdvėje. Reikia e, tai akcentuoti. Ir trečias, trečias dalykas - reikia sudaryti sąlygas privačioms investicijoms. Ketvirtas E, užtikrinti koordinavimą, kad išvengtume fragmentacijos. Ir penktas paskutinis dalykas, nepamirškime tokių iššūkių kaip energetinis saugumas, e, gyventojų senėjimas, naujos lygos. Labai daug yra visuomenės, visuomenės svarbių dalykų e, ir čia reikia tiek mokslinių tyrimų, tiek ir inovacijų. Labai ačiū. Kolegė Rubik. Dėkoju toliau kolega Rubik. Dėkoju ponė pirmininkė. Tai, kas išriškėjo šioje diskusijoje, man yra ypatingai svarbu. Ir būtent tas aspektas, kad dažnai tiesiog nepastebimos mažos ir, ir vidutinės įmonės, mes joms per mažai padedame E, dalyvauti inovacijų programuose, o jos galiausiai yra didėjai mokesčių mokėtojai. Taigi mes turime galvoti apie tai, kaip visą sistemą padaryti veiksmingesnę ir taip pat kaip padėti įmonėms susiku, sukaupti rizikos kapitalą, nes tai, kad nėra rizikos kapitalo, įtakoja uh, tai, kad ne, nevykdomi moksliniai tyrimai ir kad yra pernelik per, ne, per mažai inovacijų, kurias būtų galima e, pristatyti rinkoje. Taigi yra nedaug produktų, naujų produktų, apie kuriuos būtų galima pasakyti, kad vartotojai juos mielai perka. Todėl aš norėčiau paprašyti e, ir atkreipti dėmesį į tai, ką akcentuoja e, kolega Winkleris, kad pamastytume apie riziko kapitalą ir apie tam tikrų įmonių mokesčių naštos palengvinimą. Deja, klausydamas komisaro Kovač, aš neišgirdau panašių E, tai yra, komisaro Kovač darbe aš nemačiau panašių aspektų, tikiuosi, kad naujas komisaras, kurį mes išklausėme, e, dirbs šioje srityje ir kad bus išvengta dvigubo apmokestinimo ir, ir kitų įvairių kliučių smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir tai įtakos, kad bus atsiras nauji inovatyvus produktai rinkoje ir kad jie bus gerai parduodami. Jeigu mes kalbame apie inovacijas besikeičiančiame pasaulyje, mes turime nepamiršti ir smulkaus verslo akto. Small Business Act ir reikia žiūrėti, kad iš tiesų būtų vykdomi šio akto kriterijai. Ir taip pat tikriausiai reiktų padaryti poveikio vertinimą, kad nustatytume, ar mūsų tos idėjos iš tiesų yra suderinamas su smulkaus verslo aktu. Dėkoju. Dėkoju toliau kolega Tojan. Grazie Presidente. E voglio anch'io complimentarmi con il collega Orinke per un rapporto che. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Winklerį, jis parengė labai išsamų ir įdomų pranešimą, pasakysiu tik porą trumpų pastabų. Man atrodo, kad labai gerai, kad jūs taip tokiu plačiu požiūriu žiūrite į šią problemą ir pasiūlėte tiek įvairių e, priemonių ir yra taip pat labai svarbu, kad jūs kalbate apie visas įmonės, ne tik apie smulkės ir vidutinės, bet ir didžiasias įmonės, nes visos jos laukia šito vadinamojo inovacijų akto, kad jis būtų įgyvendinamas. Aišku, kad reikia kurti atitinkamas struktūras ir jūs taip pat, e, pavyzdžiui, Paminėjote tokias inovatyves sritis kaip mikro ir nanotehnologijos. Šiuose sritise yra mokslinių tyrimų iniciatyvos, tai būtų labai svarbu e, žiūrėti, kad būtų remiamas šis sektorius, tai yra, kad, me, kad būtų užtikrinta parama ne tik senosiams technologijoms, bet ir naujosiams. Pavyzdžiui, e, taip pat kvantinė fizika galėtų būti įtraukta į šią sritį bei įvairios technologijos susijusios su žmogaus sveikata. Mes jau Turime tam tikrų bandomųjų projektų ES lygmenyje, jau yra pirmosios priemonės, jau netgi turime jų rezultatus, kai kurie e, produktai jau tuo jau pateks į rinką, taigi e, pavyko pasiekti inovacijų tam tikrose sritise, tačiau kitose sritise mes matome trūkumų. Tačiau tai yra detalės, į kurias reikia atsižvelgti. E, kitas svarbus aspektas yra tai, kad būtų teikiamos atitinkamos lėšos. Tai reikia pasakyti ir apie septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą ir apie kitas programas, e, bei apie tas programas, kurios jau turi gerų rezultatų. Tai yra projektai, kurie tiesiog užsitarnauja didesnio finansavimo. Mes visi esame įsitikinę, kad e, ekonomika auks tik tada, jeigu Europos visuomenė sugebės elgtis inovatyviai. Todėl mums reikia naujų idėjų. Na ir paskutinė mano pastaba, čia galiu pritarti tam, ką pasakė kolegė Kastilijo. Šioje naujoje kadencijoje mes turėtume elgtis šiek tiek kitaip. Komisija jau ankstesnėje kadencijoje mums davė daug pažadų, pavyzdžiui, žadėjo sumažinti biurokratiją. Mes dabar turime e, reikalauti, šios naujos kadencijos pradžioje, kad e, komisija vykdytų tuos pažadus, nes iš tiesų, ko verti yra visi tie dokumentai, nuomonės, pranešimai, mes juk turime kažko pasiekti. Didžioji Europos parlamento, didysis Europos parlamento vaidmo būtų žiūrėti, kad tai, kas buvo pažadėta, būtų įvykdyta. Mes juk negalime teikti vien pasiūlymų, mes turime siekti, kad jie būtų įgyvendinami. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovui žodį. Prašau. Bonjour, euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs les. Labadiena, gerbiamos ponės ir ponai, parlamentarai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bando elgtis pragmatiškai ir todėl surinkime susitikimą skirtą moksliniams tyrimams. Šis sutikimas, šis klausimas įvyko Sevilijoje mokslinio tyrimų centre ir ten be kita ko susitikome ir su Europos komisijos atstovais, kalbėjome apie mokslinio tyrimų, gal, tyrimų teikiamas galimybės Taip pat kalbėjome ir apie mo, viešojo ir privataus sektoriaus dalyvavimą, išklausime jų pasiūlymų ir kitą savaitę pateiksime suformuotus pasiūlymus. Mūsų manimų inovacijos apriepia labai plačią sritį. Inovacijos, aišku, domina pramonę, bet. Um, inovacijos atveria ir naujas paslaugų galimybės, naujas galimybės administracijai ir be kitoko ir pačiai Europos Sąjungai. Na ir dėl visų šių priežasčių manome, kad inovacijų tinkslus reikia išlaisvinti iš nacionalinių apribojimų pančių. Mums reikia plat sparčiau formuojamos inovacijos politikos, reikia pasirinkti platesnį požiūrį. Ir turėtume pažvelgti toliau už Europos ribų. Smulkaus verslo e, planas, inovacijų aktas, šie dokumentai, šios priemonės yra tarpusavį tam prisusijusius. Na, komisija mums siūlė šešis planus, bet gal to per daug, reikia vieno apjungto. Na, su komisijos atstovai susitikome e, konferencijoje, buvo kad, trys pranešimai ir buvo kalbama, kur labiausiai reikia inovacijų. Taigi ta konferencija buvo labai įdomi. Taip pat ir pilietinė visuomenė reikia įtraukti. Na ir aišku, svarbu įvertinti ir numatytus varkaraščius bei biudžeto skiriamas lėšas. Na, manau, kad Europa turėtų bandyti įveikti atsilikimą inovacijų srityje. Tai tikrai pats laikas tai padaryti. Dėkoju už šitą jūsų energingą pasisakymą. Puiku, kad dalyvaujate mūsų diskusijose. Dėkoju. Na ir pabaigai dar suteiksiu pono Droliui komisijos atstovų žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Mūsų manimo pranešimo projektas nuteikia optimistiškai, svarbus mūsų busimam darbui ir jame yra daug puikių minčių, kurios bus vertingos mūsų busimuose darbuose. Tai taigi tikrai svarbu, kad diskusijose daug dėmesio skiriama smulkiam ir vidiniam verslui, biurokratijos mažinimui, supaprastinimui. Taigi moksliniai tyrimai yra svarbus, nes jų dėka bus kuriamos inovacijos. Bet tai tik tai vienas aspektas, mums reikalingi ir vartotojai. Na, taip pat reikia, kad inovacijos būtų orientuotos į svarbius visuomeniai tikslus. Čia reikia traukti visą visuomenę, pagalvoti apie jos poreikius. Ponas Winkleris minėjo, jog inovacijos apriepia įvairias veiklos, įvairius veiklos lygius ir visus šios lygius reikėtų įtraukti. Turėtume pagalvoti, kaip tai padaryti. Nes ES yra tik vienas iš žaidėjų. O kai mes kalbame apie bendrijos ar Europos patentą, tai aišku, mes esame labai stiprus žaidėjai. Bet Kita vertus mes kalbame apie esminę švietimo svarbą ir čia bendrijos vaidmuo yra gerokai menkesnis nei valstybių narių ar regionų vaidmuo. Taigi, man rodo, svarbiausia yra susitarti dėl pačių principų, kurie leistų valdyti ir nukreipti tinkamą linkmę Europos inovacijų sistemą o tai kartu leistų derinti įvairius veiksmus šios rytyje. Mums tai svarbu. Visiškai sutinku dėl to, jog reikia nusibriežti tikslus, o taip pat reikia ir rodiklių, kurie leistų patikrinti, ar įgyvendiname savo tikslus. Kol kas šio, šio, šių dalykų strategijoje pritrūko. Kita vertus, labai sudėtinga nustatyti rodiklius, kurie leistų įvertinti uh, E, inovacijos rytyje padaryta pažanga, bet tai turėtų būti viena iš pagrindinių būsimos strategijos užduočių. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas. Būtent tarsi ir baigėme diskusijas. E, pakeitimus galima teikti iki kovo antrosios dienos ir atrodo tiek dėl šio darbo tvarkės punkto. Ar ponas Winkleris, ką nors norėtų pridurti, atrodo, kad netuomet perikime prie 16 darbo tvarkės punkto. informacinių ryšių technologijų telkimas siekiant lengviau perėti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažo anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos pranešė ponė Toja. Ir pirmiausia, ir suteiksiu žodį poniai Tojai. Ir paprašysiu jos pristatyti savo pranešimą, po to suteiksiu žodį kolegoms. Prašau, ponė Toja. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. kaip jau jūs minėjote, mes turime siekti kiek įmanoma efektyvesnio energijos vartojimo ekonomikoje ir prie to turėtų prisidėti informacinės ir ryšių technologijos. Tokia yra komisijos idėja visose dokumentuose, kurie tapo šio šio pranešimo pagrindu. Tai yra esminiai dokumentai ir čia yra kalbama apie dvigubą informacinių ir ryšių technologijų svarbą. Visų pirma, būtų svarbu pabrėžti, kad informacinės ir ryšių technologijos e, prisidėtų prie to, e, kad būtų kuriami ypatingi technologiniai instrumentai kuriems nereiktų daug energijos. Taigi šioje srityje informacinės ryšių technologijos galėtų tikrai ženkliai prisidėti, o kitas jų indėlis galėtų būti, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip transportas, e, būsto statybos, nes ir čia galima siekti efektyvaus energijos naudojimo ir CO2 iš metalų mažinimo. Iš tiesų daug įvairių, yra daug įvairių sričių, kuriuose būtų galima e, siekti pažangos. Yra daugelis sričių, kur būtų galima siekti efektyvaus energijos vartojimo ir manau, kad e, mes, Europos parlamentas, turėtume tokius tikslus suformuluoti kaip. E, kaip privalomus tikslus, kad mes iš tiesų taptume visuomenę, kuri efektyviai naudoja energiją, kuri sunaudoja jos mažai. Šio, š, kalbėdama apie šio pranešimo projektą, norėčiau padėkoti visiems, kurie man padėjo, taip pat ir sekretariatui, aišku, šiame pranešime negalima įtraukti visų aspektų, netgi neįmanoma įtraukti visko, ką mes aptarėme praėjusi kartą. Tačiau e, norėčiau pabrėžti, kokie yra esminiai mano pranešimo elementai. Visų pirma, mes reikalaujame e, nuo pirmųjų šio pranešimo punktų, kad iki tam tikros konkrečios datos, kalbam apie 2010 metus, tačiau dėl tos datos dar galima būtų diskutuoti, kad iki tam tikro laiko būtų suformuluotos atitinkamos rekomendacijos. Ir kad jos būtų šiek tiek platesnės, negu matome dabar bandomųjų projektų atvejais. Taigi mes tu, norime aiškaus tvarkaraščio, kuris būtų uh, realistiškas, kad galėtų veikti. E, taip pat reikia e, inteligentiškų, protingų skaitiklių, kad jie būtų taikomi. E, tai turėtų būti paprasti skaitikliai, kuriais galėtų lengvai naudotis vartotojai ir kurie padėtų mažinti energijos vartojimą kai vartotojai galėtų e, patys reguliuoti savo energijos suvartojimą, remdamiesi tais e, protingais skaitikliais. Ir būtent tie skaitikliai parodytų, kiek energijos yra suvartojama. Šiandien ryte kaip tik komisija įsteigė forumą dėl informacinių ryšių technologijų naudojimo e, siekiant efektyvaus energijos vartojimo, tai yra e, tokia kaip ir paroda, aš net nežinau, kiek laiko jinai bus eksponuojama, galbūt savaitę, gal ilgiau ir ten jau matoma, kok, kas buvo padaryta šioje srityje, ką galima, pavyzdžiui, padaryti ligoninėse, viešuosiuose e, pastatuose ir taip toliau. Ir čia svarbu vaidmenį vaidina būtent tie e, naujosios kartos skaitikliai susiję informacinėmis ir ryšių technologijomis ir mes dabar turėtume siekti kiek įmanoma platesnės jų sklaidos. Aš nenorėčiau čia labai išsiplėsti, bet kita svarbi tema, kuri buvo paliesta konsultuojantis su komisija ir su ekspertais, kurie pasisakė, yra tai, kad kad esminė problema yra standartai, Komisija norėtų šioje srityje pateikti tam tikrų pasiūlymų ir iš karto galima būtų atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės čia turėtų kreiptis į atitinkamus veikėjus, kad būtų ieškoma e, būdų, kaip būtų galima standartizuoti tuos e, naujuosius skaitiklius. E, Taigi šioje srityje yra svarbios informacinės ryšių technologijos, e, kaip jau minėjau, kalbant apie prietaisus, kurie padėtų matyti, kiek e, energijos yra suvartojama. Taip pat yra labai svarbu, apie, kalbant apie standartus, kalbėti apie procedūras, kurios uh, turėtų būti taikomos ir apie konkretų tvarkaraštį, per kurį jos turėtų būti įgyvendinamos. Taigi mums reikia labai konkrečių terminų tam, kad galėtume e, siekti to standartizavimo, nes priešingų atveju tai būtų tiesiog tokie pavieniai veiksmai, kurie nepadėtų sukurti bendros sistemos. Taigi tokie būtų esminiai dalykai. E, komisija taip pat norėtų įsteigti specialią darbo grupę. Mums tai atrodo e, teisinga. E, ta, tai būtų ekspertų darbo grupė, tai būtų net ir techninės srities ekspertai. Ir e, aišku, aš dabar lauksiu jūsų idėjų ir jūsų pasiūlymų komisijos rekomendacija numato labai konkretų tvarkaraštį, tačiau dabar jau pasikeitė komisija, šiek tiek pasikeitė situacija, galbūt tas, e, tą tvarkaraštį dar būtų galima pakoreguoti. Taigi mes norime labai tikslaus ir realistiško tvarkarašio, tačiau kita vertus mes nu, turime aiškiai suformuoluoti, ką kokiu metu mes norime pasiekti. Todėl e, atitinkami sektoriai turėtų būti informuojami, supažindinami su aktualia situacija, atitinkamos institucijos taip pat turi būti informuojamos, nes valstybės narės čia taip pat turi turėti teisę e, išsakyti savo nuomonę, nes yra kalbama apie e, valstybių narių reikalus. Taigi mums reikia atitinkamo tvarkaraščio, net jeigu jis bus ir šiek tiek pakeistas, tačiau mums reikia kažkokių orientacinių datų. kad visa procedūra įgautų atitinkamą struktūrą. Kaip jau minėjau, mano nuomonė dar trūksta kai kurių aspektų, aš ją dar papildysiu, aš kalbėjau su tam tikrų pramonės sektorių atstovais ir e, žinau, kad svarbi tema yra didmešiai, konglomeracijos centrai jų yra visose valstybėse narėse ir būtent čia e, mes matome daug svarbių užduočių ir klausimų, kaip, kaip suorganizuoti tokio didmėščio šildymą, energijos tiekimą, kad jis būtų efektyvus. Taigi tai yra labai svarbus klausimai ir čia aišku taip pat reikia taupančių technologijų. Visa tai, ką aš dabar paminėjau, e, atrodo yra tokios atskiros E, dėlionės dalis, tačiau jeigu mes jas sujungsime, pamatysime, kad iš jų susidaro visuma. Mes jau turime tam tikrų statistinių duomenų, mes e, matome, ko galima pasiekti, ko, kas, ko jau, kas jau pasiekta, e, naudojant tos naujosios kartos skaitiklius. Ir manau, kad sėkmės mes pasieksime e, eidami mažais žingsneliais. Ir tą turėtų daryti ir pramonės atstovai, ir valstybės narės. E, kai, dal, kai kurie dalykai buvo nuveikti jau praėjusiais metais. E, tai buvo maži žingsneliai, tačiau jie, kaip, kaip įrodo, pa, padėjo pasiekti tikslų. Uh, thank you, Mr. President. Uh, and... Uh, ponas Lamberts, dėkoju. Uh, poniai Toj už jos pranešimą. Džiaugiuosi jos atvirumu ir norėčiau pasiūlyti porą minčių. Pirmiausia, man regis, matome pokyčius komisijos kalboje ir reikėtų to nepamiršti. E, per pastarusius e, dviejus metus kalbėjome apie CO2 išlakas, energetiką, bet mes turime galvoti ir apie išteklių taupų vartojimą. Apie tai kalbėjo ir ponas Baroso. Taigi ne tik apie energetikos efektyvumą, bet ir išteklių naudojimo efektyvumą turime galvoti ir reikėtų pasiūlyti komisijai komunikate daugiau galvoti apie išteklių veiksmingumą, ne tik tai CO2 E, energetinį efektyvumą. Antras dalykas e, - išmanieji skaitikliai. E, Ponetoje jūs apie tai daug kalbate savo pranešime, bet man atrodo, kad gal net per daug. Aš neturiu galvoj, kad mums nereikia pereiti prie išmaniųjų skaitiklių, bet e, juos turėdami turėsime tarsi rankose kažką labai gudraus, bet mūsų protas vis tiek dar bus nelabai nušvitęs. E, Europoje elektros e, tinklas pats turi pirmiausia tapti sumaniuoju, o tik tai paskui rankos, rankos, į rankas įdėti tą sumanų jį produktą reikėtų įdėti. Ir e, reikia patenkinti kai kurias sąlygus. Pirmiausia, galime turėti sumaniuosius skaitiklius, bet neturėsime atitinkamo elektros prietaisų su jais susietų, tai negausime pakankamai naudos. Reikia suderinti du dalykus - sumaniuosius prietaisus ir sumaniuosius e, skaitiklius. Jų reikės tų skaitiklių vėliau, bet e, iš tikrųjų dabar mes lik teikdami pasiūlymus bandome pradėti bėgti, dar neišmokę vaikščioti. E, kadangi e, dabar e, investavimo pajėgumai ir viešojo finansavimo pajėgumai yra labai riboti, tai reikia atsižvelgti tuos dalykus, kadangi Pažangiai e, skaitikliai taip pat yra susiję su galimybėmis vartotojams e, atitinkamas pasirinkti vartojimo galimybės. Tai taip pat yra susiję su tam tikrais pavojais vartotojų saugumui. Ir reikia užtikrinti, kad e, tam tikrais atvejais elektros energijos tiekėjai neatkirs vartotojų. E, Dar e, grįždamas prie to, ką sakiau, noriu pakartoti, kad pirmiausia reikia galvoti apie pažangiuosius tiklus, o tik paskui apie pažangiuosius skaitiklius. Ir dar reikia galvoti apie mobilumą, ne tik apie energetiką. Informacijos ir komunikacijų technologijos yra puikiai priemonė, galinti užtikrinti pažangųjį mobilumą. Jeigu mes norime sudaryti e, vartotojams galimybę mokėti už kilometrą, nežiūrint to, ar jie važiuotų autobusu, traukiniu, e, bendrais automobiliais ar dviračiu, reikia užtikrinti tam tikrą infrastruktūrą informacijos ir komunikacijos technologijų. Tai yra labai svarbus dalykas. Taigi aš pabrėžčiau labiau pažangų į mobilumo aspektą. Mintis yra ta, kad moki už tiek, kiek nuvažiuoji. Dar reikia nepamiršti maisto, kaip žinia, išsivyščiusias šalyse visuotinai sutinkamas to, kad mes išvaistome maždaug pusę maisto pagaminto e, o mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse tai yra apie 20, tai sudaro apie 20 procentų. Mes turime galvoti ir apie pažangų jį vartojimą. E, išmetamas maistas dažnai yra šviežias maistas, kuris e, paprasčiausiai e, jau yra laikytas ilgiau negu numatyta datoje, geriausias iki, bet šiaip nesugedęs. Ir jeigu pereitume prie pažangios maisto grandinės ar e, logistikos grandinės šviežiam maistui, tai būtų galbūt irgi neblogai, gal mes čia turėtume pagalvoti Ir čia informacijų komunikacijų technologijos galėtų suvaidinti savo vaidmenį, kai kur Europos miestuose jau bandomi tam tikri e, projektai, nes maisto grandinė kai kur tam tikrose vietose atsakinga už 30-40 procentų CO2 išlakų. E, dar noriu pasakyti, kad e, Mes daug kalbame Europos politikos apie energetikos efektyvumą, bet apie tai reikėtų kalbėti ne tik pranešime šiame, bet ir e, kitose sritise, kuriuose veikia Europos Sąjungoje. Turiu galvoje pagrindų programas, vystimosi programas, žemės ūkio regioninė politika. Mes turime sutelkti įrašyti tuos dalykus į visas ES ar komisijos plėtojamas e, politikos sritis. Jeigu tai yra prioritetas, tai reikia, kad tie dalykai būtų matomi kaip prioritetai ir atsispindėtų e, visose programuose, kurias vykdo komisija. Dėkoju toliau, pane Karens. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai praneštojai už pirmąjį pranešimo projektą. Turėčiau dvi pastabas, o taip pat ir klausimų. Tris klausimus. Taigi, pirmiausia, tai sutinku dėl to, jog reikia spartinti startandizavimo projektą, startandizavimas yra būtinas. Na ir tam rodas 15 punktas, ten kalbama apie pažangiuosius skaitiklius Europoje. O 9 punktas Čia rekomenduojama, jog būtų išplėstas e, pastangų energetinio našumo direktyvos taikymos rytis, įtraukiant ir mažesnius pastatus. Taigi norėčiau paklausti arba pastebėti, kad jeigu ir bus instaliuotas pažangusis skaitiklis, skaitiklis mažame pastate, tai net jeigu, net jeigu tai nieko neduos, nes jeigu tas pastatas bus prastai izoliuotas, tai skaitiklis nieko neduos. Taigi norėčiau. Pirm, galbūt pirmiausia geriausia būtų informuoti apie tai, kaip neizoliuoti pastatai prisideda prie pinigų švaistimo ir tai būtų geriausia strategija. Taigi galbūt pirmiausia geriau, geriausia būtų instaliuoti tuos pažangiosius skaitiklius viešuosiuose pastatuose, o maži pastatai yra kitas dalykas. Sutinku su tuo, kas sakė panas Lamsdorfas. Čia klausimas yra, kaip su kiaušiniu ir višta, kas buvo pirma. Šešioliktas punktas. Jūs raginate komi komisiją nustatyti privalomus tikslus, kurių turėtų laikytis ateityje privalomą uh, tvarkarašį ICT sektoriuje. Taigi, ir apie kaštus. Ar čia kalbame apie um, kaštus pramonė, ar, ar čia tarsi neleisime tam tikroms įmonėms naudotis tam tikrais serveriais ir jos bus priverstas naudotis serverį paslaugomis už Europos ribų. Uh, tai sutinku, kad čia mums reikia konkrečių dalykų. Bet kita verta, tus, kai kalbame prie valomą pobūdžio tvarkarašį, tai reikia pagalvoti, kaip tai atsilieptų Europos pramonė ir darbo vietoms ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi, pirmiausia, nusiraškime tuos vaisius, kurie yra ar, arčiausiai, siekime labiausiai pasiekimų tikslų, o tada jau žiūrėtume į tolimesnę perspektyvą. Dėkuoju, kolegė Rudolf. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Toje už nuveiktą darbą. Na, iš tikrųjų, jūs tikrai apžvelgėte pačius svarbiausius dalykus, paminėtėje savo pranešime. Na ir sutinku su tuo, kad jūs e, susitelkite į CT ir tūs forma... susitelkė į informacijos ir komunikacijų technologijas. Aš manau, kad tai svarbiausias dalykas, bandant užtikrinti našų energijos panaudojimą. Taigi pateiksiu tik keletą pakeitimų. Na ir kai kurie jų skirti patikslinimui, paaiškinimui, o kai kurie iš jų bus susiję su a, užimtumo potencialu, panaudojant IKT technologijas. Na ir reikėtų paraginti komisiją teikti pasiūlymų dėl privalomų tikslų pasitelkiant. A, privalomo pabudžio tikslus IKT srityje, našaus energijos panaudojimo srityje. Taigi, jeigu komisija sako, kad um, tie pažangus skaitikliai reisum num, sumažinti energijos sunaudojimą 10 procentų ir 27 procentais mažuoti transporto sunaudojimą energiją, Tai iš tikrųjų tie skaičiai spūdingi. Ir nebejoju, kad tai leisti pat sukurti ir darbo vietų Europos Sąjungą, nes bus sukurta atitinkama rinka. Pone Hall. Taip pat norėčiau padėkoti. Aš norėčiau padėkoti poniai Tojai už atliktą darbą. Sutinku su jie dėl to, kaip svarbu yra pažangieji skaitikliai. Bet dar grįž, paminėsiu ir energetinio pastatų efektyvumo direktyvą. Dabar mes matome, kad direktyva praeitą gruodį buvo iš naujo peržiūrėta ir patvirtinta ir slengsnis sumažintas iki, 25, iki 50 kvadratinių metrų Ir e, taip pat ten kalbame apie tam tikrus pažymėjimus dėl energetinio pastatų veiksmingumo, bet dėl to būtų vargu ar įmanoma iš naujo dar peržiūrėti tą direktyvą, kadangi tai buvo padaryta vos gruodžio mėnesį. Dėl pažangiųjų skaitiklių. Aš manau, kad jie yra nepaprastai svarbus tam, kad naujos technologijos būtų įdėktos. Mes priimame teisės aktus apie atsinaujinančius energijos šaltinius, apie e, nulinės emisijas, beveik nulinės, e, tai atsispindi pastatų energetinio efektyvumo direktyvoje. Taigi, kaip vartotojai negal, reikia sudaryti jiems sąlygas naudotis tokiais pažangiaisiais skaitikliais, kad jie žinotų, kokia yra padėtis e, jų namuose. Pavyzdžiui, jeigu e, turėsite tokį skaitiklį, galite sudaryti sutartį su savo elektros energijos tiekėju ir, pavyzdžiui, galėsite pakrauti tam tikrus prietaisus naktį, kai taikomas mažesnis tarifas už elektros energiją. Tai yra infrastruktūra, kuri turi atsirasti tam, kad mes galėtume žengti prieki tokiu greičiu, e, kuriuo mums leidžia e, žengti naujosios technologijos. Dėl bendrųjų specifikacijų klausimo. Tai yra gana techniškas dalykas Galbūt galėtume sakyti bendrosios minimaliosios funkcijos tekste, bet sutinku su tuo, kad mums reikia tam tikrų reikalavimų čia. Kas ryškėja tai, kad kai kurios energetikos bendrovės iš tikrųjų visai nesuinteresuotos e, tuo aspektu, kuris labiausiai rūpi e, vartotojams. Tai yra skaitmeniniai rodmenys skaitikliuose. E, jie turėtų turėti labiau siekti tokius skaitiklius įdėkti. Ir kai mes kalbame apie pažangiosius skaitiklius, tai turime užtikrinti, kad jie leistų išmatuoti suvartojamą energetiką e, tiksliai ir kad būtų būtent ties galimybė skaitmeninių rodmenų. Dabar ponė Bar. Ar taip ištariu? Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai, kas pateikė tokią iniciatyvą ir porą pastabėlių norėčiau išsakyti. Mes labai patenkinti tuo, kad pranešime daug kalbama apie energetinės būklės įvertinimą, išmatavimą, Tokiu būdu galima palyginti įvairias technologijas, e, priemonės, e, kurio, kurios, kaip informacijos ir komunikacijų technologijos, gali padėti mums ir sumažinti energijos kiekį, kurio reikia. Mes taip pat suvokiame, kad IKT labai uh, smarkiai įsirėžia į įvairias sritis. Ir aišku, kad šis sektorius turės taikyti standartizuotą e, metodologiją. Mes turime e, galvoti, kaip sumažinti energijos suvartojimą ir tam reikės tam tikrų pirmiausiai įvertinimo, išmatavimo standartizuotų technologijų, kad būtų galima pažiūrėti, ar tai yra užtikrinama ar ne. Ir apie tai galbūt pranešime galima kalbėti dar plačiau. Paskutinis pastebėjimas dėl pažangiųjų skaitiklių, daug kas apie tai kalbėjom, iš tikrųjų tai yra privalomas tikslas, e, energetikos rinkos direktyva apie juos kalbama, ten numatytos ir datos Mes dabar pirmiausia galvojame apie tai, kaip reikėtų išiškinti problemą, kad nėra, pavyzdžiui, iki šiol bendro pažangiųjų skaitiklių apibrėžimo, dėl to yra parengta rekomendacija, kad raginanti valstybės e, narės sutarti dėl minimalių standartų, kurie būtų siemi su šiais pažangiaisiais skaitikliais. Tai tiek, ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Barą už šią papildomą informaciją. Taigi, tuo ir baigėme nagrinėti šį darbo atvarkės punktą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad kovo antroji diena yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Norėjote dar kažką pasakyti? ponė Toja. Taip, prašau. Pirminkė, labai trumpai norėčiau tik padėkoti kolegoms už pasisakymus. Aš dar norėjau pasakyti, kad vertinu tai, kad atvirai kalbama, kai svarstomas pirmą kartą pranešimo projektas reikia atviro požiūrio, bent jau mano toks požiūris, taigi aš e, išklausiau kolegų, jų minčių, pasiūlymų ir buvo paklausta apie išlaidas, tai nėra nesvarbus dalykas. Nuo pat pradžių reikia žiūrėti į tai, kiek reikės lėšų pirmiausia gamintojams. Ponas e, Rotė apie tai kalbėjo, nes jeigu per nelik toli nueisime vieną kryptimį, gali, jeigu toli eisime, tai gali atsirasti naujas potencialas darbo vietų kūrimui ir panašiai. Tačiau mes čia dar turėtume plačiau pagalvoti, giliau pagalvoti, nes reikia realistiškai žvelgti į viską. Kitas dalykas - standartizacija Mes taip pat galėtume patikslinti apibrėžimus, kalbėti apie bendrus minimalius reikalavimus, kaip kad Fiona siūlė. Man ypač patiko vienas dalykas - pasižiūrėti į rekomendaciją. Aš norėčiau dar toliau čia paėti su kolegomis, jeigu tai manoma. Kai mes kalbame su sektoriaus atitinkamų veikėjais, mes turėtume tam tikrą ketinimų protokolą tarsi surašyti, nes e, neturėtume kažko siekti iškart primesti verslui. E, toks ketinimų tarsi protokolas galėtų būti naudingas, ten būtų kalbama apie intencijas, ketinimus E, operatoriams teikiems atskiruose valstybėse narėse. Tai galima tai pavadinti ketinim protokolu, protokolu ar kažko panašiu. Tai galėtų būti ir saistantis dokumentas, bet tuo pačiu metu ir perein, pereinamasis dokumentas. Tai užtikrintų tarsi judėjimą dviem kryptimis, ne tik tai kažką nuleisto iš viršaus reikštų. Taip pat dar norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus ir tikiuosi, kad mes toliau dirbsime čia kartu. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kaip jau minėjau, kovo antroje yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas, taigi baigiame nagrinėti ir šį darbo tvarkės punktą ir galėtume pradėti nagrinėti kitą darbo atvarkės punktą bendrės finansinė pagalba Bulgarijos Kozlodujaus brandolinės elektrinės pirmo ketvirto bloko eksploatavimo nutraukimui finansuoti. Kal, bandau kalbėti lietai, kadangi pranešėja kol kas dar neatvyko, tai galbūt galėtume uh, padaryti kelių minučių pertrauką, nes man buvo pranešta, kad kolegė Harms bet kuriuo metu turėtų pasirodyti. Jis skuba. Jawohl, wir machen weiter. Punkt. Gerai, galime tęsti. 17 darbo tvarkės punktas, jo pavadinimą jau pasakiau, tai yra Kozloduaus programa, bendrijos finansinė pagalba, pranešė yra kolegė Harms. Galite atsikvėpti ir įsijungti mikrofoną ir prašau, galite kalbėti. Ja, Dėkoju, ponė pirmininkė. šiame pranešime yra ver, įvertinamas komisijos pasiūlymas dėl e, Kozlodujaus brandolinės elektrinės pirmo ketvirto bloko uždarimas ir jų, kad, jo, kad to uždarimo poveikis būtų finansuomas. Iš pradžių bus uždaromi pirmasis ir antrasis elektrinės blokai, vėliau trečiasis ir ketvirtas, taip kad sutartų laiku ši elektrinė nustotų veikti. Mes turime pasikonsultuoti apie tai, kokia lėšų suma turėtų būti skirta Bulgarijai iki 2013 metų iš bendrijos biudžeto. Ir manau, kad e, mes taip pat turėtume padiskutuoti ir apie tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija dėl šių lėšų panaudojimo. Norėčiau pateikti keletą skaičių, kurie, man atrodo, yra svarbus šiuose konsultacijose ir šiuose diskusijose. Jeigu 300 milijonų eurų, kuriuos pasiūlė komisija kaip bendra pagalba Bulgarijai uždarant Kozlodujaus brandolinę elektrinę. Taigi jeigu e, šie 300 milijonų bus e, taip pat išmokėti, tai bus 860 milijonų eurų iš viso iš e, iš, iš viso sumokėta ir tai yra didžioji dalis šitų lėšų yra iš ES biudžeto. Pasiūlymas, kurį mes dabar turėtume nagrinėti, reikia kalbėti apie paskutiniuosius 300 milijonų eurų iš tos sumos 860 milijonų eurų, taigi ta paskutinė dalis 300 milijonų turėtų būti paskirstita dviems tikslams. Pirmasis e, tikslas, kurį siūlo komisija ir kurį aš remiu 180 milijonų, turėtų būti panaudojami tam, kad būtų užtikrinta, kad ir trečiasis bei ketvirtasis blokai, kaip ir pirmasis ir antrasis, iš tiesų būtų uždaryti taip, kaip priklauso ir e, už, kad jų nebūtų įmanoma bet kada įjungti. Tai yra e, toksai tikslas, e, dėl kurio susiderėjo ES su Bulgarija. Be to, man atrodo, reikia lab, labai išsamei patikrinti, kas atsitiks po to, kai bus išjungti tie blokai su ato, brandolinėmis atliekomis. Ir čia turiu pasakyti, kad tai nėra paprastas klausimas. Kol kas nėra paprasta e, pamatyti, kaip Bulgarija rengėsi tvarkyti brandolinės atliekas. Nes kol kas e, yra planuojama E, daryti tokias tarpinės saugiklas ypatingai radioaktyviems elementams, bet atrodo, kad šiuo metu nėra pakankamai pasirenkta. Taigi, tu reikia, yra orientuojamasi į tai, kad uh, E, kūro kanalai būtų vežami atgal, panaudoti kūro kanalai būtų vežami į, e, atgal į Rusiją. Todėl yra klausimas apskritai, ar Bulgarija gali e, tvarkyti e, brandolinės atlikas. Todėl aš manau, kad tie 300 milijonų eurų, kurie nėra skirti pačiam blok, trečio ir ketvirto bloko uždarimui, kad, kad tie likę 122 milijonai būtų būtų Bulgarijai su, suteikiami su ta sąlyga, kad ji nebendradarbiaus su Rusija. Tai yra, kad Bulgarija už tos pinigus parengtų e, įtikinamą koncepciją, kaip bus tvarkomos brandolinės atliekos. Man, manau, kad tie 120 milijonų e, šioje, šia, skirtų šiai sričiai padės pasiekti didesnio saugumo Bulgarijoje ir, ir, ir visoje Europoje, negu mes e, tuos 120 milijonų e, pra, skirsime naujų projektų finansavimui. Tokie projektai, pavyzdžiui, atsinaujančios energijos šaltinių e, projektai galėtų būti finansuojami iš kitų lėšų. Uh, Man atrodo, kad saugumas yra svarbiausias dalykas ir be to aš manau, kad tie 120 milijonų eurų, jeigu dalis jų bus skirta efektyviam energijos vartojimui, dalis atsinaujantiems energijos šaltiniams, jie nieko nepakeis. Esminė Bulgarijos vyriausybės e, strategija iš tiesų kol kas nėra orientuota į tvarios energetikos E, pusę ir kadangi Bulgarija ir toliau nori e, naudotis brandolinę energiją, aš manau, kad būtų e, tikslingiau tos 120 milijonų eurų investuoti į brandolinių atliekų tvarkymą. Tai yra esminis skirtumas E, nuo komisijos pasiūlymo mes labai ilgai analizavome tą pasiūlymą ir manome, kad kadangi Kozlodujevo Kozlodujaus e, elektrinės uždarimas buvo grindžiamas, kad e, didesnių saugumų, tai mums atrodo, kad ir dabar, skirstant lėšas, mes turime visų pirma orientuotis į brandolinį saugumą. Ačiū. Herzlichen Dank. Merci. Dėkoju. Ar kolegos šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti? Ponas Kafina, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti dar sėki poniai Harms už pranešimą ir už tas puikias mintis o taip pat bendro pobūdžio klausimų dėl brandolinio saugumo, brandolinės energetikos saugumo ir brandolinės energetikos ateities įvairiose šalise. Na, konkrečiai kalbant apie šį pranešimą, norėčiau pasakyti štai ką. Na, pagrindinis tikslas buvo išspręsti konkrečią problemą. Tai yra sukurti vienodas sąlygas visoms trim šalims, kurios turės uždaryti savo brandolinės jėgainės. Atižvilint, tai yra Lietuva, Slovakija ir Bulgarija. Na ir svarbu, kad Bulgarija turėtų tas pačias galimybės su kitomis dviem šalimis. Kitas šios programos tikslas buvo padėti toms šalims, susidoroti su dideliais e, brandininių jėgainių uždarimo kaštais. Na ir galiausiai buvo e, tokiu būdu siekiama paskatinti energijos gavybą iš atsinaujinančių šaltinių. Jeigu mes pasiliksime prie e, pranešimo tikslų, tai reikia pripažinti, kad pirminis komisijos pasiūlymas buvo labai tinkamas. Na, ponios Harms keliami klausimai yra svarbus, galbūt kai kurie iš jų yra bendresnio pobūdžio ir tikrai vertėtų dėl jų pasdiskutuoti. Tai yra, kaip pavyzdžiui, Europoje vertėtų tvarkyti brandilinės atliekas, kaip reikėtų te, įgyvendinti ir taikyti atitinkamus teisės aktus. Na ir manau, kad jeigu mes apsiribosime vienu konkrečiu klausimu, tai nepavyks išspręsti bendresnio pobūdžio problemų. Ir nepavyks įgyvendinti ir tų pirminių Europos programos tikslų. Taigi dabar susitelksiu tris pasiūlymus. Tai yra panaudoti 40 procentų skirtų lėšų energijos našumui padidinti. Ir ponia Harms siūlo šias lėšas investuoti Bulgarijoje į brandalinių atlikų saugyklas. Kai kalbame apie energetikos našumą ir šių lėšų panaudojimą, tai sakyčiau, šis pasiūlymas atitinka šios programos pirmąjį tikslą, tai yra sukurti Bulgarijai tas pačias algės kaip ir Slovakijai bei Lietuvai. Taigi visoms šiams šalims yra skirtos programos iki 2013 metų. Taigi, sakyčiau, šios lėšos skirtos Bulgarijai, jas atveria tas pačias galimybės kaip kitoms dviem. Kita mano pastaba lies štai ką. Uždarius Koslaudų brandalinę elektrinę šalis turės naudoti daugiau energijos iš kitų šaltinių. Ir lėšas galima būtų panaudoti tam, kad būtų sumažintas CO2 išmetimas. Ir atrodo, čia bus pasiekta gerų rezultatų. Ir šiais metais auditorumai įvertins, kaip veiksmingai buvo panaudotos šis lėšas, mažinant, pavyzdžiui, CO2 išmetimą. Tai buvo svarbi užduotis ir pati čia Europos Sąjungai. Brandulinių atlikų tvarkymas. Tai svarbus, kontroversiškas dalykas, nuomonės dėl jos skiriasi. Ir manau, kad čia reikėtų platesnės diskusijos skirtam šiam klausimui. Kai kalbame apie šią konkrečią brandalinę elektrinę, tai tikriausiai lėšų nepakaks tinkamos elektri... brandalinių atliekų saugyklos statybai Bulgarijai. Ir galbūt e, kitos šalis čia galėtų pasinaudoti kaip precedentu. Tai yra panaudoti ES lėšas e, brandalinių atliekų saugykloms statyti. Ir bijau, kad čia tikrai prasidės liepsnos plati diskusija dėl šių klausimų. Taigi reikėtų tikrai kalbėti, kaip būtų statomos tos saugyklos, kokios, kaip jos būtų finansuojamos, e, kokios technologijos įdėgiamos ir panašiai. Na ir toliau radioaktyvių kūro kasečių pervežimas. Na. Na ir svarbu, kad nebūtų sulaužyti asociacijos tarimai. Na, galtinis išmontavimas, tai čia svarbus yra saugos ir technologijos aspektai. Ir manau, kad ES turi pakankamai priemonių įgyvendinti tiems dalykams, kurie buvo numatyti stojimo startyse. Na ir tik, tikrai, kadangi šie klausimai tokie svarbus, manau, kad mūsų komitete reikėtų surenkti platesnės diskusijas šiems klausimams, be kita ko ir brandoninės energijos naudojimu kaip po tokiam. Dėkoju. Dėkuoju, kolega Ogučev. Klačik, čia. Dėkuoju, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai. Reikia galvoti apie poziciją, kuri yra būtina išmontuojant reaktorius. Šiaip komisija yra pateikusi pakankamai argumentų, bet tuo pačiu metu pranešėjos pasiūlymas iš esmės keičia reglamentą ar dokumentą, kurį yra pateikusi komisija. Reikia daryti skirtumą e, tarp atskirų pagalbos dalių, brandolinės, nebrandolinės dalies. Tai, ką siūlo ponė Harms, tai yra uždaryti taip vadinamą nebranduolinį langą ir neleisti, e, kad panaudoto kūro E, kasetės e, bradolinės atliekos būtų išvežtos iš Bulgarijos ir dinktų kažkur. Bulgarija yra nusprendusi uždaryti keturis reaktorius. Nes e, tai buvo laikoma būtinybė. Europos Sąjunga e, Euro, stojant į Europos Sąjungą ir buvo nutarta išmontuoti reaktorius, tačiau prisiminkime ekonominės ir socialinės pasiekmes poveikį ekonomikos sektoriui reikia galvoti apie tuos dalykus ir jų valdyti. Negalima paprasčiausiai atsikratyti 1700 megavatų, nes e, pramoniai Bulgarijos tai turės labai uh, rimtą poveikį. E, sakoma, kad Bulgarija nesuturė su jokiais sunkumais apsirūpindama energetikos ištekliais ir elektra. Dėl to nebereikia Bulgarijai pagalbos, bet tai yra netiesa. Energetikos sistema turi iš anksto pasirengti, kad galėtų uh, E, dirbti po reaktorių uždarimo ir reikia taip pat užtikrinti pakankamus e, kogeneravimo pajėgumus. Mano šalyje reaktorių uždarimas ir išmontavimas sulaukė labai menko visuomenės pritarimo. Ir dabar Bulgarijoje yra judėjimas, kuris ragina atidaryti, vėl pradėti naudoti reaktorius. Todėl manau, kad vienintelis būdas, kaip užtikrinti, kad gyventojai galvotų, jeigu ES yra jų pusėje, būtų e, padedant, teikiant pagalbą kompensacijų būdu kad gyventojai pamatytų, jog jiems suteikiama pagalba e, ne tik tai brandolinėje srityje, pavyzdžiui, kad būtų galima statyti pastatus, ligonės, užtikrinti pastatų energetinį efektyvumą. Ir tokiu būdu būtų galima sumažinti išlaidas energetikai. E, miestų šildyme šildymas būtų, ar pagalba šiam sektoriui būtų laikoma tiesioginė pagalba Bulgarijos žmonėms. Ir gavome maždaug 120 e, milijonų eurų, tai yra šiek tiek virš trešdalio atitinkamam laikotarpiu numatytų lėšų. Prašoma, kad tos lėšos būtų perskirstytos ir paskirtos kitoms problemoms spręsti. Nemanau, kad tai yra veiksmingas būdas naudojant lėšas e, skiriamas Europos Sąjungo. Todėl e, pranešėjos pasiūlymas nėra primtinas. Tiesa, pranešime keletą kartų kalbama apie tai, kad kyla pavojus, jog atsiras konkurencijos iškraipimų, reikia užtikrinti, kad uh, pernelik daug pagalbos e, nebūtų suteikta energetikos sektoriui, energiją gaminančiam sektoriui. Bet aš manau, kad jeigu tie 110 milijonų eurų būtų skirti kažkam kitam, o ne e, panaudoto brandolinio kūro apdorojimui, tai tada nežinia, kaip bus. Tai yra pagalba, tai yra parama Bulgarijai. Tuo pačiu metu reikia nepamiršti, kad yra ir kitų šalių, kurioms iškilo panašių problemų. Tai yra šalis, kurios uždarė brandolinius reaktorius, Yra ir kitų šalių ES, kurios naudoja iki šiol branduolinę energiją. Ir ši problema yra susijusi su lygybės, sažiningumo dalykais. Reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Bulgarija atsisakė savo brandolinių pajėgumų. Šiaip mes norėtume pateikti pakeitimų šiam pranešimui ir komisijos pasiūlymui ir pasakyti, kad nepritarėme ponios Harms pranešėjos pateiktiems pasiūlymams. Ačiū. Ransdorf. Dėkoju, kolega Ransdorf. Ja. In this issue, there is one thing uh, I have in common with... Uh, aš sutinku su ponia Harms dėl vieno dalyko. Tai yra prašymą užtikrinti aukščiausius įmanomus saugumo standartus šios brandolinės e, uh, elektrinės uždarimo procese, bet e, kitais aspektais, dėl kitų aspektų aš visiškai jai nepritariu, poniai Harms. Sustarimas tarp Bulgarijos ir Europos Sąjungos e, buvo parengtas įrašytas į stojimo sutartį, bet buvo paskaičiuoti ne tik uždarimo kaštai, taip pat ir e, numatytos, e, numatyta kompensacija e, prarastam energetikos pajėgumui kompensuoti. Bet tai turi poveikio ne tik Bulgarijai, bet ir kaiminėms šalims, nes Bulgarija eksportavo elektrą į kitas šalis, kaip kad Rumunija, Serbija ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Taigi Bulgarija netenka biudžeto pajamų tapo aišku, kad socialinė prasme Bulgarija tapo labai pažeidžiama valstybė ir mes negalime savo leisti e, statyti pavojų tų Balkanų valstybių, kurias minėjau. Mums reikia stabilių, klestinčių Balkanų ir turime išvengti e, bet kokių socialinių konvulsijų regione, nes be Balkanų Europa, Europos Sąjunga nėra išbaigta. Mes turime uh, galvoti, kaip užtikrinti sklandų ir neproblemišką Balkanų valstybių įsitraukimą į ES, o Bulgarija gali būti įrodymas, kaip galima sklandžiai ir be problemų įsitraukti. Aš esu parengęs aštuonis pakeitimus tekstui ir tikiuosi, kad požiūris, kurį siūlo Europos komisija, bus priimtas, kad parlamentas jam pritars. Taip pat tikiuosi, kad kompensaciniai įnašai taip pat bus patvirtinti. Ačiū. Dėkoju, ponas Odį. Dėkoju, kalbėsiu trumpai, kalbant apie finansinių lėšų paskirstimą, iš tiesų mes prisimename, turime tokių negerų prisiminimų su, e, dėl santykių su naujaja valstybė nare Bulgarija. Ir tos lėšas jas valdys EBRD ir tada E, kyla klausimas, ar parlamentas apskritai e, galės įtakoti tų lėšų paskirstimą. Ar mes galėsime kontroliuoti, ar, pavyzdžiui, kokios įmonės gaustas lėšas ir ar bus galimybės panaudoti Europos patirtį, Europos žinias šioje, šioje srityje. Dėkoju, sako pirmininkas, norėčiau suteikti žodį komisijai. Ponas Faros. Dank, äh, vielen... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už pateiktą pranešimą. matau, kad čia buvo siekiama kiek įmanoma didesnės konvergencijos tarp pranešėjos pateikto pasiūlymo ir komisijos pasiūlymo. Abiejose dokumentuose yra e, kalbama apie tai, kad Kozlodujaus e, atominė jėgainė turi būti uždaryta, jos uždarimas turėtų būti tęsiamas ir jis turi, baig... ir jis turi būti finansuojamas iki 2013 metų. O e, tas finansavimas turėtų vykti per EB... EBRD. Kalbant apie finansavimo būtinybę, e, mes kalbame apie 300 milijonų eurų, kurie yra skirti tiem trim metam iki 2013 metų, apie tai kalba ir pranešėja. Taip pat e, yra tam tikras kritinis klausimas, kur matome, kad pavyzdžiui, yra neaišku, kaip, kam skirti, kaip paskirstyti tas lėšas, kaip jos bus panaudotos. Manau, kad 100, e, tie, 180 milijonų, kurios, e, kad ir pranešėja pritarė tam, kaip juos e, panaudoti siūlo komisija. Tačiau pagal stojimo sutarties 30 straipsnį yra numatyta likusią sumą panaudoti energetinių projektų finansavimui. Ir tai e, turėtų būti tie likę 110 milijonų eurų. Ir pranešėjas siūlo tuos e, pinigus panaudoti e, galutinės panaudoto brandolinio kūro saugyklos e, skatimui, statymui. Aš noriu pasakyti, kad energetikos komisaras ponas Oettingeris, Oettingeris savo e, klausimuose pasakė, kad komisija dar šiemet pateiks pasiūlymą dėl brandolinio brandolinių atliekų tvarkymo ir panaudoto brandolinio kūro tvarkymui. Kai bus pateiktas toks pasiūlymas, tuomet kils klausimas, ar bus tikslinga finansuoti atitinkamus projektus jau dabar, teikti jiems pirmenybę ir remtis uh, e, tuo pasiūlymu. Tai reiškia, kad šitos lėšos negali būti skirtos galutinės saugyklos statymui. Ir aš norėčiau paklausti komiteto, ar taip elgdamiesi mes e, nesukelsime dar daugiau problemų, kad visos kitos valstybės narės, kurios taip pat turi uždaryti savo atominės elektrinės, taip pat prašys atitinkamo finansavimo. Tačiau kyla klausimas, ar tokie energetiniai projektai dar apskritai yra tikslingi. Uždarius Kozlodujaus elektrinę pasikeis, drastiškai pasikeis visa en energijos tiekimo situacija Bulgarijoje. Mes žinome, kad tiekimo ir paskirstimo tinklams Bulgarijoje dar yra e, būtinos investicijos, kad, jį, kad jie galėtų susitvarkyti su ta nauja susidariusią situaciją. Mums, e, mes, pavyzdžiui, žinome, kad reiks netgi naujų transformatorinių, kurioms reiks naujų e, investicijų, kad būtų užtikrintas saugus energijos tiekimas. Taigi, va tokie projektai yra prasmingi. Toliau, kalbant apie mm, efektyvaus energijos vartojimo projektus, čia išsiskiria nuomonės. Mes manome, remdamiesi savo vertinimais, kad Bulgarija yra valstybė narė, kuri sunaudoja aštuonis kartus daugiau elektros energijos negu bendrijos vidurkis. Ir būtent čia mes galime e, inicijuoti efektyvaus energijos vartojimo projektus, nes būtent čia, šioje valstybėje narėje, jie turi prasme ir dėl to yra prasminga būtent investuoti į šią sritį. Aš esu pasirengęs jum pateikti nepriklausomų konsultantų ataskaitą, kuri, kurioje buvo įvertintos investicijos į efektyvų energijos naudojimą ir, yra, kur, ir kur yra pateikti atitinkami rezultatai. Mes nusprendėme, kad lėšas tvarkys Euro, Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas. Ir projektai bus teikiami atitinkamai komisijai, kuri juos išsamei išnagrinės e, dėl jų skaidrumo, taip pat bus e, e, kontroliuojamas lėšų teikimas tiems projektams. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad dabar audito rūmai kaip tik rengia atitinkamą šių projektų auditą. Taigi, komisijos išvada būtų tokia, neteikime prioriteto e, brandolinių atliekų galutinės saugyklos statymui. Iki šiol yra labai svarbu investuoti į energetinius, į efektyvaus energijos vartojimo projektus ir tai būtų svarbu pabrėžti. Dėkoju. Dėkoju. Na, pasinaudosime iš karto šiuo pasiūlymu dėl tyrimo. Na ir dabar dar sėkiai žodis poniai Harms. Na, man svarbiausia pirmą pastebėti, kad tikrai neprieštarausiu tam, jeigu Bulgarijoje bus daugiau nuveikta našaus energijos panaudojimo labui ir atitinkamos strategijos labui. Tačiau iš savo patirties sprendžiu, kad tos Bulgarijos pastangos, kurias jį finansuoja pati ir ES lėšos ir santykis tarp tų pastangų yra toks, kad aiškėja, jog našus energijos panaudojimas nėra pats svarbiausias dalykas Bulgarijai. Taigi manau, kad komisija įvertindama bendr, visą strategiją Bulgarijoje neturėtų pernelyg švelniai viską vertinti. Negalima, sakyčiau, vertindama padėtį, negalėčiau sakyti, kad uh, jau matosi tunelio galas. Na, aš tikriausiai jūs nenustebins tai, kad aš kaip žalioji nesu suinteresuota tuo, kad būtų skiriamos lėšos Bulgarijos brandolinės energetikos pramoniai, o ypač rusiškoms įmonėms, e, būtų skiriamos lėšos e, saugojimui. Ir manau, kad e, labai svarbu, kad Bulgarija prisimtų atsakomybę už saugos aspektus, už saugą, uždarant koslodų elektrinę. Ir manau, kad turime įvertinti visą padėtį, bendrą vaizdą. Bulgarija informavo, suteikė informaciją komisijai ir susipažinus su tą informacija, man nesudaro įspūdis, kad e, Bulgarijos pastangos yra uh, pakankamos uždarant kosludų elektrinę, kad strategija para pakankama. Na, čia priminčiau dėrybę su Rusija ir e, pagrindimas yra pranešime dėl bendros konvencijos ir ten yra nurodyta, kad Bulgarija neturi pakankamai lėšų galutiniams saugykloms pastatyti ir elektrą brandolinių atliekų perdirbimas Rusija yra vienintelis būdas išvengti per nelyg didelės naštos, kuri tektų būsimoms kartoms. Aš tai vertinčiau labai kritiškai. Nemanau, kad tai yra tinkamas būdas, kuris leistų išvengti naštos būsimoms kartoms. Na, svarbu yra tai, kad pripažintume, jog Bulgarija neturi lėšų e, perdirbti pati brandalinės atlikas ir būtent todėl brandalinės atlikas yra eksportuojamas į Rusiją. Aš visiškai nesutinku su šią situaciją, juolab, kad ponas Jatinginas tarsi sutinka su tuo, kad uh, būtų statomos pigios saugyklos. Tai yra visiškai neprimtina. Na ir jeigu Bulgarijos pavyzdžių pasieks ir kitos valstybės narės, tai tikrai bus neprimtina. O tie 120 milijonų Bulgarijai kaip e, pradžia fondui, kurio lėšos būtų daug didesnis, tam, kad būtų sukurta atitinkama saugos ir saugoma strategija, aš manau, kad šį pasiūlymą reikėtų pasverti. Ypač galvant apie tai, kokį, kokiu rezultatu duotų tie 120 milijonų. Bet kaip ten bebūtų, mane domina pasiūlymai dėl 120 milijonų. Dėkuoju, sako pirmininkas, už intensyves diskusijas. Baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Na, kaip ir pakeitimus galima teikti iki kovo ketvirtos dienos. 18 punktas, neturiu čia papildomos informacijos. 19 punktas, tai žinote, kad kitų posėdžių datos nustatytos, neturiu ką pridurti. Dėkuoju už diskusijas ir linkiu visiems. Uh, maloniai ir įdomiai praleisti vakarą. Ačiū.